Good morning, everyone. Labas rytas, gerbiami kolegos. Pradėkime balsavimus. Pirmasis klausimas - direktyva dėl atliekų, e, iš dalies keičianti direktyvą 2008-98 e, pranešėja Simona Bonafé. 366 pakeitimas. Kas už? Dar kartą kartoju. Pakeitimas 366. Kas už? Kas prieš? Neaišku, pasitikslinkime. 367. 366. Uh, Balsuojame dėl 366 pakeitimo. Pirmininkė, klausimas, už kokį pakeitimą mes dabar balsuojame. Atsakymas 366. Balsavimas baigtas. Ir rezultatas yra štai koks. 39 už patvirtinta. 367 pakeitimas. Pirmininkė Skirtumas buvo didelis, bet jeigu norite, pasitikslinkime. 366 pakeitimas. Atsiprašau, pirmininkė. Aš pamiršau savo balsavimo kortelę, tačiau prašiau, kad kolegos ją man atneštų. Taigi aš dalyvausiu balsavime ir galiu tik pasakyti, kad mano kortelė, balsavimo kortelė, kortelė yra pakeiliui. Pirmininkė, jūs tada nurodysite, kaip jūs balsuojate ir mes priskaičiuosime jūsų balsą. Taigi, 366 pakeitimas. Balsuojame elektroni, elektroniniu būdu. Ponas tėvams balsuoja už. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 367 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Kompromisas 1A, kas už, prieš, atmesta. Bet neaišku, pasitikslinkime. Patvirtinta. Vienas B kompromisas. Yra nebeaktualus. Pereikime prie 50 kompromiso. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Penktas kompromisas. Kas už? prieš, susilaikė patvirtinta. 370 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Į 33, kas už, prieš, atmesta. 3, 7, Perkime prie antrojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 453 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 4, 3, 6, kas už, prieš susilaikė atmesta. Į 39, kas už. Pasitikslinkime dėl 436 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Įtra 39. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Įtra 40. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 45 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 46. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 4. 3.7 e, neaktualus, e, ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Įtra 43, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 492, kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 493 nebeaktualus. Todėl pereikime prie 8 kompromiso. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Devintas kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtas kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Įtre 46 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 57 kas nebeaktualus, 50. Kas už? prieš, susilaikė patvirtinta. 511, kas už. E, ne, nebeaktualus, bet 15 kompromisas, kas už. Prieš, susilaikė patvirtinta. 514 pakeitimas, kas už. Prieš, susilaikė patvirtinta. 516 ir 17 e, dėl jų balsuojame kartu, kas už. Prieš, susilaikė atmesta 518, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 58. Ar norite pasitikslinti dėl ankstesnio pakeitimo? Gerai, pasitikslinkime dėl 518. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Atmesta. 58 pakeitimas Pasuojame dėl jo, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 5.19, kas už, prieš susilaikė atmesta, 11 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. pakeitimas žodžiu dėl 532 pakeitimo. Tad visų pirma balsuojame dėl žodinio pakeitimo. Jeigu neprieštaraujate, su, jeigu prieštaravimų nėra, tada balsuojame už 5-3-2 pakeitimą su žodiniu pakeitimu, e, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 55 kompromisas, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 12 kompromisas, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Įtre 50. Kas už? prieš, susilaikė patvirtinta, 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeši nulis septyni pakeitimas kas už. Prieš susilaikė, atmesta. 609, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 608, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 666, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 646 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 18 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 19 kompromisas kas už. Ne, kažką pražiūrėjome. E, turime balsuoti dėl 659 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 19 kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dvidešimtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Dvidešimt pirmas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 731 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 22 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 80 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 24 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 827 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 26 kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Buvo geras kompromisas, sako pirmininkė. Perkime prie 69 puslapio ir Balsuojame dėl 460 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 459. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Įtra 47. Identik, identiškas ankstesniam, todėl periname prie 515 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 4, 5, 7. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Pasitikslinkime dėl 457 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, atsiprašau. Gerai kartais pasitikslinti. 969 959. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Pasitikslinkime. 5, e, atsiprašau, 959 pakeitimas. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. Dvidešimt devintas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 30 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 106 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šis nebeaktualus. Tad perkime prie 31 pakeitimo, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 32 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, Pakeitimas 994. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. 33 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. 45 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. 35 e, kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. 1009 e, pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 1012 e, pakeitimas. Atrodo, kad nu, yra norinčių pasitikslinti dėl 1009 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 1012 e, pakeitimas. Kas už? prieš, atmesta. Pasitikslinkime. Balsavimas baigtas, atmesta. 36 kompromisas, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta, 38 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 74 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 47 kompromisas, kas už. Pasitikslinkime dėl 74 kompromiso. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 47 kompromisas. Kas už? Prašau aiškiai pakelti rankas. Dėl 47 pakeitimo, e, kas už prieš susilaikė patvirtinta, e, mes galime pereiti prie 1052 e, pakeitimo, ketvirtojo, kas už prieš susilaikė atmesta. 10, 5, 6 ir 5, 7 dėl jų balsuojama kartu, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 37 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 38 39 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 40 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 41 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 42 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Įtre e, 92 pakeitimas nebeaktualus. 43 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 44 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 1171 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 1173. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vienas, vienas, septyni, šeši pakeitimas. Kas už? Vėlgi, kas už? Prieš. Atmesta. Vienas, vienas, septyni, septyni. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 1178, kas už prieš atmesta. 1179, kas už prieš susilaikė atmesta. 1180, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pasitikslinkime. 1180 pakeitimas. <clears throat> Baigiame. Atmestas. 95 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas 1181, kas už. Prieš. Susilaiko atmestas 1182 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas 1183 už. Atkrenta, atsiprašau. Toliau 46 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 48 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šimtas keturiasdešimt antras ir šimtas antras kartu, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 12.35 ir 12.36 kartų. Kas už? Prašom kelti rankas. Kas už? Prieš susilaiko patrintas. Buvo gana aišku šį kartą, bet patikrinkime. 12.35 ir 36 baigiame balsavimą. Patvirtintas. Toliau 12.39 ir 12.40 ir 41. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 12.42 už. Prieš susilaiko atmestas. 12.43 už. Prieš susilaiko atmestas. 143 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 12.44 už, prieš susilaiko atmestas. Toliau 12.46 ir 47 kartų kas už, prieš susilaiko atmestas. Įtri 103 už, prieš susilaiko patvirtintas. 12.49 už, prieš susilaiko patvirtintas. 12.50 atkrenta ar ne? Nebalsuojame, kas už 12.50. Prieš. Manau, kad atmesta, bet patikrinkime. Baigėme balsavimą. Taip atmesta. 144 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 104 už prieš susilaiko atmestas, 25 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 51 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Pakeitimas 1258 už, prieš susilaiko atmestas, 52 kompromisas už, prieš susilaiko atmestas patvirtintas. 53 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 54 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 79 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 1284 pakeitimas už. 1284. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 1286 už, prieš, susilaiko atmestas. 56 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 27 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Pakeitimas 1294 už, prieš, susilaiko atmestas. 12.95 už, prieš susilaiko patvirtintas. 1300 ir 1301 kartų kas už, prieš susilaiko atmestas. 13.02 kas už, prieš susilaiko atmestas. 171 kas už prieš susilaiko patvirtintas, 172 už, prieš susilaiko patvirtintas, 91 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 174 už, prieš susilaiko patvirtintas, 175 už, prieš susilaiko patvirtintas, 57 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 181 pakeitimo antroji dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 182 už, prieš susilaiko patvirtintas, 75 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, į 3 kas už, prieš susilaiko patvirtinta, 58 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 193 kompromisas už. Atsiprašau, praleidau kompromisas. 108 už, prieš susilaiko patvirtintas. 193 už, prieš susilaiko patvirtintas. 59 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau ne vienas identiškas pakeitimas. 198, 36, 204, 228, 27 ir viskas. Balsuojame dėl jų, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 199 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 215 už, prieš susilaiko patvirtintas. 60 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 61 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 226 už, prieš susilaiko patikrinsime. 226. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. 230. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 62 kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. I39 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 77 kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 63 kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 252 už, prieš susilaiko patvirtintas, 253 už, kas už 253, prieš susilaiko patvirtintas 76 kompromisas. Norite patikrinti gerai? 253. Baigiame patvirtinta. 76 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 265 kompromisas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. Baigiame, patvirtinta. 266, kas už, prieš, susilaiko atmesta 267 už 267 atsiprašau, nebuvau informuota, 273 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 275 už, prieš, susilaiko atmestas, 276 už, prieš susilaiko patvirtintas. 81 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 18 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 279 už, prieš susilaiko patvirtintas. 64 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 282 už, prieš susilaiko padarindas, 283 atkrenta, toliau 287 kas už, prieš susilaiko padarinta, 65 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta, į 317 už, prieš susilaiko patvirtinta neaišku, nes nekeletą rankų patikrinkime. Į 3.17. Baigiame balsavimą. Nedidelis skirtumas atmestas. 66 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Į 3.20 už prieš susilaiko atmestas. 67 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 24 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. 327 už, prieš susilaiko patvirtintas. 68 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 69 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 29 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas 70 už, prieš susilaiko patvirtintas. 351 už, prieš susilaiko atmestas. 32 už, prieš susilaiko patvirtintas. 352 už, prieš susilaiko atmestas. 34 už prieš susilaiko patvirtintas. 358 už prieš 358 kas už ačiū prieš susilaiko patvirtintas 36 už prieš susilaiko patvirtintas 38 už, prieš susilaiko patikrinkime. Baigiame balsavimą. Patvirtintas, aiškia, dauguma. 72 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 73 už, prieš susilaiko patvirtintas, 364 už, prieš susilaiko patvirtintas, į 330 už, prieš susilaiko patvirtintas, į 331 už, prieš susilaiko atmestas, į 32 už, prieš susilaiko patvirtintas. Ir galtinis balsavimas dėl pranešimo projekto su pakeitimais elektroniniu būdu. Pradedame balsavimą. Baigiame. Jis patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Galtinis balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos projektos, projekto vėl elektroniniu balsu būdu. Baigiame balsavimą. Ar dar ne visi balsavote? Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Sveikiname vėlgi pranešėją ir visus, kas dirbo su šiuo labai svarbiu dokumentu. Toliau. start with landfill or landfill. the? Okay. The one which is, uh, the next one is landfill. No? Okay. Okay. You have to say what it is. Of course. So, dear colleagues, now the next uh, on our uh, voting. Kolegos, toliau balsuojame dėl uh, atliekų laidojimo. Ponas Leizė, ačiū, ponė Pirinkė. Gal galite palaukti minutę, nes dar nebuvome pasirengę, kad taip greitai perėsime prie šito klausimo, nes vėjome išdalinti balsavimo sąrašą. Gerai, pasakykite man, kada galėsime balsuoti. Kitas klausimas yra atliekų laidojimas savartynuose. Pasirenkite. fine? Are you okay? Na, Liza, ar galime pradėti? So prepare... Taigi, prašau visų pasiruošti. So as I said, uh, again... Taigi, kaip aš ir sakiau, mūsų pranešė yra ponia Bonafai. Kalba eina apie direktyvos pasiūlymą dėl atliekų laidojimą. 85 pakeitimas, kas už. 85 pakeitimas, kas už. Kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikslinkime. Tikriname. Balsuojame dėl 85 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 86. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Devintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 87. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 88. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 89. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 90. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 91. toliau kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas penkioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už. Ne? A, gerai, atsiprašau. 137 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 138 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Nu, bet pasitikslinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 143, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 151, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 152, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Į 316, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 153, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 160 kas už, kas prieš, sulaikė, atmesta. 25 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 atkrenta. Ah, is not adopted. Aha, 26. 26. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 29. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 27. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir 31. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Du identiški, 166-164, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 162, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau perėmėme prie konstitucijų dalių. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 32, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 34, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta vieno balso, balso persvara. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 33. Ir įtrė pirmasis. Atkrenta. Toliau 35. Atkrenta. 36. Atkrenta. 37. dabar. Kas už 37. Kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau, 43. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 49. Kas už, kas prieš. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikslinkime. 49 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Gerai, kad pasitikslinome. Būtent todėl ir norėjau pasitikslinti, nes nebuvau tikra. Toliau, į 34. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 52. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 50. dabar, ar ne? Atkrenta. Taigi, į 8. dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 65. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 66. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 67. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 67. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. Į tai 7. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 68. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta Patvirtinta. 69. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 70. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 71. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 72. Kas už, kas prieš, susilaikė. Kas susilaikė? Pasitikslinkime. Kai kas nelabai aiškiai kėlė ranką, todėl turime pasitikslinti. 72. Prašau balsuosiu. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Į 39. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 76. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Į 30. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Nors pasitikslinkime. Balsuojame. Į 30. pakeitimas. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 77. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 70, 80, sako pirmininkė, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Septintasis, kas už. Kas prieš? Septin... Patvirtinta. 81, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 82, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Į 311, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Aštuntasis toliau? Aštuntasis pakeitimas, taip. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 83. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 84. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Į 312. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau galutinis balsavimas dėl uh, viso pranešimo projektų su visais patvirtintais pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Pranešimų projektas patvirtintas ir sveikiname. Toliau balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Yra vienas pateiktas pakeitimas šią rezoliuciją. 30 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Taigi ir dabar galutinis balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Elektroniniu balsu balsuokite. Ar visi balsavote jau? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją, ponė Bonafė ir visi, kas rengė šį pranešimą. Dabar balsuosime dėl kito ponios Bonafė pateikto pranešimo. Pirmiausia, 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Į 13, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas už, prašau pakelti rankas, taip, dėkoju, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 57 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 58 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 59 ir I316 kartu dėl jų balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 60 kas už, kas prieš, susilaikė, Atmesta. 61. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau į 319. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Į 321. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 69. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 70. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Įtri 22. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 71. Ir įtri 23. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 72. Ir įtri 24. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 73. Kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, įtrė 25, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 74, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 76 ir įtrė 26, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 75. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 77. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Įtrė 27. Kas už, įtrė 27. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 78. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Į 38 už, prieš, susilaikė, atmesta. 79 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Pasitikslinkime. Gerai, 79 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Vaiklaus. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 80 ir 29, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 81, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 82, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 83, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau, trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 92, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 93, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 96 ir 98, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 97 ir 99, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 20, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Įtri antrasis. Turi kartu turėjo būti. Gerai. 21. Kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. 22. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Į tre trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt šeštasis, kas už, kas prieš, atmesta. Įtrė ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 27, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 29, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 30. Atkrenti. Toliau 21. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, 31. Kas už? Jūs tikrai vėlavote kelti rankas. E, taigi patvirtinta. Dėkoju. Toliau, įtri penktasis. Atkrenta. Įtri šeštasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 33. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 34 ir 37 kartu dėl jų balsuojame. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 35 toliau. Taip. 35 kas už, prieš. Susilaikė. Atmesta. Antrasis. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinti. 36 kas už. Atkrenta. 36 atkrito dėl to, kad patvirtintas antrasis. Kas, 37 kas už. Susilaikė patvirtinta. Į 38. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Ir 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Ir 30. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 38. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau. Trečiasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Ir 11. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau galutinis balsavimas dėl pranešimo pakeitimus visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname pranešėjai. Dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projektui pateiktų pakeitimų. Įtri pirmasis, kas už, kas prieš. Susilai... Kiekvienas prieš. Susilaikė atmesta. Aštuonioliktasis, kas už, Ne. Jis buvo toks pat kaip ir, ir pirmasis. Toliau, 19. kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ir dabar balsuojame dėl teisė, kurios rezoliucijos projekto elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Rezoliucijos projektas yra patvirtintas ir sveikiname ponę Bonafė ir visus, kas prisidėjo rengiant šį pranešimą in the afternoon. We could have done something more. It's yeah. just yeah. Uh, yes. You went so fast. <laughs> they don't Uh, so, dear colleagues, uh, this concludes our voting session. Gerbimi kolegos, balsavimas uh, baigtas. Uh, po pietų mes uh, turėsime dar balsuoti dėl kai kurių klausimų ir po pietų. Jeigu turėtume balsavimo sąrašus, galėtume balsuoti jau ir dabar. Bet e, kadangi suprantu, balsavimo sąrašų neturite, turėsime padaryti pertrauką. 11 val. prie mūsų turės prisijungti Maltos ministras atsakingas už tvarų vystimasi aplinką ir klimato kaitą. Taigi, kolegos, pasimatysime 11 val.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

Hello, dear colleagues. Gerbiami kolegos, siūlau pradėti mūsų darbą. Man malonu pasveikinti pirmininkaujančios šalies atstovą, Maltos ministrą Jose Herrera kuris šiandieną pristatys mums e, Maltos pirmininkaujančios šalies prioritetus. Ir iš karto suteiksiu Jums žodį, prašome. Ačiū poniai Valjan. Norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasveikinti Jūs e, tapus e, šio svarbaus ir prestižinio komiteto pirmininkė. keletą žodžių tarsiu savo gimtają kalbą, e, maltiečių, o vėliau tęsiu pasisakymą anglų kalbą. Gerbiami kolegos, gerbiami komiteto nariai, man didžiulė garbė dalyvauti e, šiame posėdyje. Ačiū už suteiktą galimybę pristatyti Maltos pirmininkavimo prioritetus aš detaliai pristatysiu darbą, kuris mūsų laukia per artimiausius mėnesius. Malta, kaip ir minėkaujantį šalis, dės pastangas, kad mm, svarbiausias dalykas ES taptų piliečiai. Šiame komitete kalbama apie klimato kaitą, maisto saugą, aplinkosaugą ir visi šie dalykai E, įtakoja mūsų piliečių gerovę. Siekiant minėtų tikslų, jūs vaidinsite labai svarbu vaidmenį. Per pastaruosius 60 metų ES buvo laikoma vilties, gerovės ir vystimosi pavyzdžių. Daugelis dėja buvo skeptiškai nusiteikę dėl to, kaip ES gali e, pasiekti bendrų tikslų. Dabar atėjo laikas ES pirmininkauti Maltai. Tai yra momentas, kai mes kartu turime pažvelgti atgal kas atsitiko per pastaruosius 60 e, metų. Mes turime pareigą apsaugoti tai, kas buvo pasiekta ir kad ES e, projekto nauda pasiektų mūsų piliečius. Ši nauda dažnai yra pamirštama. Tai yra taip pat galimybė pažvelgti į ateitį. ES reikalingas naujas pagreitis. Pastarieji įvykiai susiję su ES parodė, kad ES turi priartėti prie e, jos piliečių ir pristatyti jiems e, pačius e, svarbiausius sprendimus, kad piliečiai būtų supažindinti su pasiektais tikslais. Pereitų metų politiniai įvykiai palietė mus visus reformų reikia. Taip pat reikia priartėti prie piliečių. Pereitų metų įvykiai sudrebino ES pamatus. Malta yra pasirengusi e, prisidėti prie ES projekto. Savo pirmininkavimo metu dėsime visas pastangas e, taryboje ir bendradarbiaudami su ES parlamentu sieksime, kad ES būtų E, tvirtesnė. Šeši mėnesiai yra trumpas laikotarpis. Mūsų tikslai yra ambicingi, siekiame pažangos su ES e, projektu, tačiau reikia e, tvirtai stovėti ant žemės ir žinoti, kokie mūsų yra trūkumai. Be to nereikia pamiršti tikslų, kurių mes siekiame. Mes norime būti sąžiningi tarpininkai, neturėti kokių nors užslėptų interesų. Bendradarbiausime su Europos parlamentu sąžiningai ir atvirai. E, mūsų e, ministras pirmininkas ir E, finansų ministras yra buvę Europos parlamento nariai. Ir tai rodo, kad mes puikiai suprantame Europos parlamentą ir tai, kaip yra svarbu priimti teisės aktus ES piliečių vardan. Galų gale pagal Lisabono sutartį Europos parlamentui yra suteikta labai daug galių, kaip ir tarybai e, teisėkuros procese. Europos parlamentas e, gali ginti ES piliečių balsą. E, esame pasirengę su jumis bendradarbiauti. Džiugu, kad Maltai tenka garbė pirmininkauti ES būtent šiuo metu. Mes sieksime priartinti ES piliečius prie ES, stengsime pagerinti e, piliečių gyvenimą. Ir pagal mūsų pirmininkavimo e, programą matysite, kad sieksime e, septynių svarbių tikslų, kurie yra susiję su socialiniais dalykais, migracija ir taip toliau. Į detalės dėl šių prioritetų nesileisiu. Tačiau jeigu leisite, daugiau e, dėmesio skirsiu toms temams, kurios yra aktualios jūsų komitetui. Taigi dabar konkrečiai įvardinsiu uh, Maltos kaip ir minkančio šalies prioritetus, kurie aktualūs šiam komitetui ir uh, E, iš karto pasakysiu, kaip šie projektai bus e, pristatomi. Aš asmeniškai būsiu atsakingas už aplinkosaugą, e, klimato kaitą, fitosanitariją, tuo tarpu Krisas Fenas bus atsakingas už sveikatą ir maisto saugos klausimus. Pirmą kartą Malta pirmininkauja ES. Tai yra didžiulė garbė ir iššūkis Ir mes rengiamės pirmininkavimui. Ir esu įsitikinęs, kad e, mūsų darbo tvarkė e, bus tokia, kuri pasieks pažangos, leis pasiekti pažangos klimato kaitos, aplinkosaugos, e, sveikatos apsaugos srityje. Ir aišku, mes siekdami šių tikslų sieksime kartu su mūsų trijo partneriais Niderlandais ir Slovakija. Ir e, norėčiau iš karto padėkoti už šių šalių paramą e, mums pirmininkavimo metu. Pirmininkavimo metu e, mes daugiausia dėmesio skirsime klimato kaitai, žiedinė ekonomikai 30-ųjų metų darbotvarkiai ir antimikrobiniam atsparumui. Klimato kaita. Paryžiaus susitarimas yra pasirašytas ir ES vadina labai svarbu vaidmenį e, tarptautinėme kontekste. Tačiau tarptautinis procesas yra pažeidžiamas ir labai svarbu, kad būtų įsaugotas įgytas. E, pagreitis, o ES turėtų likti patikima partnerė e, tarptautinėse dėrybose. E, mal, e, maltiečiam labai aktualūs klausimai bus ETS ir ne ETS sektoriai. ES e, turi įgyvendinti e, užsibrieštus tikslus e, pagal 30 metų strategiją, energetikos paketą ir Paryžiaus susitarimą. Mes suprantame, kad reikia skatinti investicijas į mažų CO2 ekonomikas kad tokie dalykai yra reikalingi. Tačiau ETS mechanizmas turėtų būti supaprastintas taryba šiuo metu organizuoja diskusijas dėl visų galimybių, kaip e ta sistema galėtų būti sustiprinta. Pirmininkaujantį šalis ketina tęsti šias diskusijas, pasiremdama e, pažanga, kuri buvo pasiekta pirmininkaujant Slovakams. Tikimės, e, kad bendrasis požiūris bus pasiektas kuo galima greičiau. Norėčiau padėkoti ponui Dankanui už tai, kad buvo sėkmingai nubalsuota Envy komitete ir E, tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo. Maltiečių Maltos pirmininkavimo metu bus taip pat siekiama pažangos dėl komisijos pasiūlymo, dėl pastangų pasidalinimo e, reglamento, mažinant misijas ES iki 30 metų. Šiuo atžvilgiu vėlgi mes pasiremsime rezultatais, kurie buvo pasiekti pirmininkavim Slovak, Slovakams. Papildomos pastangos e, bus e, dedamos ir dėl LULU CF sektorių pasiūlymų. Šis E, reglamentas yra labai e, sudėtingas e, ir jo atžvilgiu taip pat mes sieksime pažangos. Diskusijos taryboje leis mums išsiaiškinti aktualiausius klausimus ir per artimiausius metus mes sieksime organizuoti diskusijas, kad būtų galima pasiekti susitarimo dėl komisijos uh, E, pateikto pasiūlymo dėl ne ETS e, sektorių e, taryboje birželio mėnesį. Pirmininkaujantį šalis stebės pažangą Europos parlamente ir tikėkime, kad galėsime organizuoti susitikimus. Uh, Toliau kiti dalykai. Tai yra IKAO bendrosios e, asamblėjos rezultatai. Puikiai žinome, kad komisija galvoja apie naują pasiūlymą, kad e, aviacijos sektorius galėtų būti įtrauktas į ETS e sistemą. Mm, nes dabar, dabar e, aviacijos sektoriui taikoma išlyga. Esame pasirengę aptarinėti šį pasiūlymą. E, ir tikimės, kad bus pasiektas laikų sustarimas šiuo svarbiu klausimu. Toliau kitas klausimas, kuriuo norėčiau pakalbėti, e, yra žiedinė ekonomika. Taryba yra įsipareigojusi pereiti prie žiedinės ekonomikos, kaip tai užfiksuota tarybos išvadose, kurios buvo patvirtintos 16 metų birželio mėnesį. E, žiedinės ekonomikos nauda yra akivaizdi ir e, komisijos patvirtintas paketas yra geras, kad ES ekonomika e, tvariau naudotų išteklius ir būtų konkurencinga. konkurencinga žaliavų pakartotinis panaudojimas yra labai svarbus siekiant šio tikslo. E, Malta sieks, kad šis klausimas būtų prioritetinis taryba, taryboje. Taip pat pasikliausime e, pažanga, kuri buvo pasiekta ankstesnių pirmininkančių šalių. Pirmininkantį šalis yra įsipareigojusi ir toliau intensyviai dirbti ir yra įsipareigojusi e, bendradarbiauti su E, Europos parlamentu pirmojo svarstymo metu. Šiuo atžvilgiu vėlgi seksime pokyčius Europos parlamente. Norėčiau pasveikinti poną Bonafé. Pone Bonafé, e, žinau, kad šiandieną e, dėl jos parengtų pranešimo balsuojama ir kad rezultatas yra labai džiuginantis. Trečias dalykas yra tvaraus e, vystimosi 30, 30 e, metų strategija. Mes e, laikomės nuomonės, kad atėjo laikas paspartinti procesą, kad ES galėtų pasiekti pažangos dėl 17 užsibrieštų tikslų. E, žinia, kad lieka dar daug ką padaryti ES ir tarptautinių lygmenių įvairiose srityse, tačiau ES E, tiksliau, e, komisijos komunika, komisija paskelbė savo komunikatą dėl tolesnių ES veiksnių siekiant tvarumo. E, šis komunikatas buvo pristatytas aplinkosaugos taryboje. Malta ketina organizuoti ministrų diskusijas šiuo klausimu taryboje. Ir to sustikimo metu bus kalbama apie tai, kokie E, kokia pažanga buvo pasiekta gyvenant 30-ųjų metų strategiją. Taip pat tikimės, kad bendrųjų reikalų taryboje bus patvirtintos bendros išvados e, dėl komisijos komunikato. Taip pat ten bus pateiktos ir gairės dėl ES e, tolesnio darbo. Galiausiai, žinome, kad mes pirmininkaujame labai svarbių momentų ir turime spręsti tokias problemas kaip e, atsparumas e, antibiotikams. ES e, yra pasirengusi peržiūrėti savo situaciją, rengdama veiksmų planą skirtą antibiotikų atsparumui. 2016 metais e, taryba patvirtino išvadą šiuo klausimu. Atsižvelgianti tai, sieksime, kad ES vaidintų svarbu vaidmenį šioje srityje. Toliau kitas dalykas e, - vaistų ir veterinarinių vaistų reglamentas bei pašarų su vaistais reglamentai taip pat yra labai svarbus ir tikimės, kad bus pasiekta e, pažanga jų atžvilgiu. Ponai ir poniai, E, be šių įvardintų klausimų mes taip pat skirsime dėmesį ir kitiems klausimams, kurie lieka neįspręsti. Pavyzdžiui, e, su Getebergo e, protokolu Minamatos konvencija dėl gysidabrio. Norėčiau padėkoti Slovakijai už dėtas pastangas. Taip pat norėčiau padėkoti Stefanui Eik ir Europos parlamentui už tai, kad buvo pasiektas susitarimas pirmojo svarstymo metu dėl reglamento dėl gyvsidabrio. Tikimės, kad e, sprendimas tiksliau reglamentas bus patvirtintas kuo galima greičiau, kad ES galėtų e, tinkamai e, dalyvauti Minamatos konvencijos šalių sustikime E, rugsėjo mėnesį dėl Euro 5 ir 6 standartų. Kartu su Europos parlamentu galvosime apie galimus sprendimus, e, e, ką galima padaryti, kad sprendimas būtų pasiektas. Taip pat mes organizuosime, taip pat mūsų pirmininkamo metu Europos komisija turėtų paskelbti komunikatą E, kuris bus aptartas e, vasario e, taryboje, siekiant prisidėti prie Europos semestro žalinimo. Taip pat turėčiau paminėti paukščių ir buveinių direktyvą. 15 metais taryba patvirtino išvadas, kur kalba apie tai, kad reikia užtikrinti esamus aplikosaugos tikslus ir kad nebūtų mažinami standartai pagal paukščių ir buveinių direktyvą. Todėl sveikinu refit proceso rezultatus, kurie liudija, kad direktyva atitinka tikslą. Tačiau reikia daugiau dirbti, kad direktyva būtų tinkamai gyvendinta, kad būtų užtikrintas nuseklumas tarp ES politikų. Todėl mes laukiame e, veiksmų plano, kurį e, turėtų pasiūlyti komisija. Be to, mes e, organizuosime 25 ir 26 balandžio neformalią aplinkosaugos ministrų tarybą Valetoje, kur ten bus kalbama apie plastiką, apie klimato kaitą, E, aplinkosaugą, apie politikos e, poveikį jūroms. E, bus daug dėmesio skiriama jūroms, mėlynajai ekonomikai ir laukiu jūsų indėlio šiuose svarbiose diskusijose. Minėtas susitikimas bus organizuojamas panašių laikų E, kaip ir viduržėmio jūros e, ministrų susitikimas e, Maltoje. Ten taip pat bus kalbama apie šias temas. Tačiau ne, nebus apsiribojama vien tik tai jūrų klausimais. Tikiuosi, kad Maltos pirmininkavimo darbo tvarkė yra ambicinga ir laukiu bendarbiavimo su jumis, kad būtų pasiekta apčiuopiama pažanga E, įvairių klausimų atžvilgių. E, Europos lygmenių dirbdami e, kartu mes galime pagerinti sveikatą, gerovę, gyvenimo kokybę mūsų piliečiams. Dėkoju. Labai ačiū, ministrė. Buvo labai įdomu išklausyti jūsų ambicingos darbo atvarkės. Taip pat lauksime bendradarbiavimo su jumis, siekiant parengti teisės aktus, kurie būtų naudingi mūsų šalims, mūsų piliečiams. Dabar kviečiu kolegas pasisakyti. Pirmiausia, nuo koordinatorių pradėsime. Ar e, koordinatorių vardu ir politinių frakcijų vardu pasisakymus užduoti klausimus ar pakomentuoti. Primenu, kad sutarėme dėl laiko kiekvienam po dvi minutės iš pradžių. Na ir Pirmiausia, PP frakcijos vardu ponas Ivo Belet. Labai ačiū pirmininkė, ministrė, labas rytas. Ačiū, kad atvykote pas mus ir noriu pasveikinti jūsų pirmininkavimu, linkiu sėkmės, nes tai, aišku, atitinka ir tarybos, ir parlamento interesus, kalbėjote apie Paryžiaus sustarimą. Aišku, kad procesas yra gana trapus Nereikia neminėti, kas vyksta Junktinėse valstijose, tačiau turime laikyti savo įsipareigojimų, nes kalbame ne tik apie klimatą, bet ir apie energiją, nepriklausomą energetiką. Minėjote ETS kaip vieną svarbiausių dokumentų. Žinote, kad mes pat, prieš kalėdas patvirtiname gerą kompromisą šiame komitete, kuris bus teikiamas plenariniai sesijai po kelių savaičių e, vasario viduryje. Taigi keletas klausimų dėl jūsų nuomonės, dėl to, ką mes patvirtiname parlamente kol kas. Manau, kad parlamento pozicija yra gera pusiausvėra tarp e, e, siekių ir apsaugos, siekiant išvengti CO2 nutekėjimo. Konkrečiau, CO2 nutekėjimo modelis, kuris buvo patvirtintas NV komitete. Ką Jūs manote apie jį? Siekiai buvo dideli dėl MSR, kaip e, Jūs vertinate tai. Ir taip pat dėl netiesioginių išlaidų kompensavimo aspektas. Mm. Tai yra labai svarbu pramoniai, įvairioms pramonės šakoms. Taip pat pateikta pasiūlymų ir netgi priimtas sprendimas šiame komitete dėl CO2 sienų korekcijų mechanizmo įvairiems sektoriams. Kaip vertinate e, šį aspektą? Antras dokumentas susijęs su tuo yra aviacijos klausimai. Jūs kalbėjote apie laikrodžio sustabinimo mechanizmą, kuris artėja gana greitai. Mes e, laukiame komisijos pasiūlymo labai greitai, kitą savaitę ar e, po dviejų savaičių. Jūsų pozicija yra būti sąžininkų tarpininkų. Parlamento NV komitetas su, pateikė savo pasiūlymus bent 50 pro, procentų e, europinių skyrių įtra, skrydžių įtraukti į ETS ir atrodo, kad komisija yra linkusi tam pritarti, taryba yra linkusi tam pritarti. Ir paskutinis klausimas, panašus klausimas dėl e, laivybos. Mes taip pat nustatėme aiškę poziciją šiame komitete dėl laivybos, siekdami stimuliuoti šį sektorių ir daugiau skatinti įmažinti emisijas, daugiau reguliuoti sektoriaus vidurėje viduje, tačiau jeigu tai nebus įmanoma, kito dešimtmečio pradžioje bandy, turėtume bandyti integruoti laivybą, e, aišku, e, ES viduje laivybą į ETS sistemą. Ką Jūs manote apie tai? Ačiū. Pane Daliai. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti ministrą Jose Herrera mūsų komitete. Aš iš savo pusės žvelgiu į ministro pristatytus e, prioritetus, kaip tuos prioritetus, kurie gali leisti pasiekti apčiopiamų rezultatų, kad Europa pasistumėtų e, traukiančio tvaraus e, gyvenimo link. Noriu paminėti Paryžiaus e, susitarimą, kurį minėjo ir kolega. Aš manau, kad e, Malta pirmininkavimo metu gali ir toliau pasinaudoti tuo tempu, kuris vyksta ratifikavimo srityje, žvelgiant į susitarimus po Marakešo susitikimų gali pradėti duoti rezultatų. Ir dėl to aš turiu keletą klausimų, kuriuos norėčiau užduoti ministrui. Pirmiausia, kalbame apie klimato kaitą. Kokie yra siekiai pirmininkavimo metu dėl prisitaikymo strategijos? Be to, norėčiau pakalbėti apie teisės aktus, kurie labai man, mums svarbus parlamente ir kurie yra susijęs su klimato kaita. ETS ir ne ETS teisės aktų pastangų dalymosi reglamentas. Norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate šių teisės aktų pažangą, ypač e, kaip jūs vertinate e, bus darybas vykstančias e, tarp trijų institucijų. Taip pat norėčiau paminėti dokumentą, kurį jūs minėjote. Manau, kad yra labai pozityvių girdėti, kaip Malta sako, kad jį nori uh, analizuoti galimybę pasiekti susitarimą dėl Euro 5 ir 6 standartų. Šis, šie dokumentai e, diskutuojame jau seniai. Mes norėtume užbaigti tas diskusijas, norėtume, kad e, misijos išmetamas automobilių sumažėtų, ką mano pirmininkaujant valstybė, kokios yra galimybės pasiekti apčiopiamų rezultatų. Ačiū, ponia Dali. Pane Gerling, prašom. Labai ačiū, pane pirmininkė. Ačiū ministrui. Norėčiau užduoti klausimų, klausimus dviejomis temomis. Pirmiausia, ypač norėčiau padėkoti Jums ir Jūsų ministro, ministro pirmininkui už pasisakymą per plenarnę sesiją, kuris panėjo Brexit ir labai e, stiprius istorinius ryšius tarp Maltos ir Junktinės karalystės. Aš maniau, kad jo žodžiai buvo labai gerai, labai pamatuoti e, gerai išsakyti. Norėčiau, kad ir visi tokie būtų, e, kalbant apie tai. Šią temą norėčiau išgirsti, kokius darbus planuojate taryboje. Kaip žinote, komitete ir parlamente mes analizuojame Brexit poveikį. Aš apsiribosiu, aišku, aplinkosauginiais klausimais. Galvojame apie Brexit poveikius. Poveikį, rengsime pranešimus. Tikriausiai žinote, kad komisija taip pat šio klausimu dirba. Ką ketinate jūs dirbti taryboje šią temą? Ar norite užbėgti viskam į priekį, ar tiesiog reaguosite į įvykius? Kaip žinau, žinau, kad jūsų ryšių su Junktinė karalystė dėka jūs galėtumėte būti gana aktyvus. Antra. Be Brexito yra dar svarbas ir kitos temos, tai yra paukščių medžioklė Maltoje. Norėčiau užduoti klausimą apie tai. Kaip žinote, komisija baigė paukščių ir buveinių direktyvos atitikimą tikslams. Praeitėje aš esu kėlus nuogastavimus dėl išimtis Baltai, dėl paukščių medžioklės. Ypač kaip reikia užtikrinti, kad medžioklė nekeltų grėsmės konservavimo pastangoms. Taigi, Ką jūs darysite, kad padėtumėte komisijai e, dirbant ištaisant tuos trūkumus, ypač gyvenimo srityje, taip pat kaip tai, kokį poveikį tai turės, ar turės iš vis e, nacionaliniams priemonėms artėjant pavasario medžioklės sezonui Maltoje. Labai ačiū, ponia Gerling. Toliau, Alde frakcijos vardu, ponas Mazuronis. Uh, thank you, Ačiū, ponė ministrė. Visų pirmiausia, sėkmės Jums asmeniškai ir Jūsų valstybei pirmininkavimo metu. Turiu klausimą susijusi su energijos e, veiksmingumo e, ar taupimo finansavimo ir pastatų atnaujinimo klausimais. Aš esu iš Lietuvos, nuo 2012 metų gyvenamųjų pastatų atnaujimo procesai stringa. Ir svarbiausia problema yra finansavimo trūkumai. Nėra pakankamų finansinių paskatų žmonėms investuoti į daugiabučių pastatų atnaujinimą. 12 metais Lietuva pradėjo taikyti naują finansinį modelį, panaudojant dalį, iš dalies ES fondus ir nuo tada apie 2000 gyvenamųjų pastatų buvo atnaujinti, renovuoti. Tačiau Lietuvos agentūros atsakingos už e, renovacijas gauna daugiau prašymų iš piliečių, norinčių dalyvauti pastatų modernizavimo programuose, negu jį gali kofinansuoti. E, vienas iš jūsų prioritetų pirmininkavimo metu yra energijos e, veiksmingo panaudojimo paketo atnaujinimas ir maž, mažinant e, energijos naudojimą pastatuose. Ministrė, ar galima tikėtis naujų finansinių iniciatyvų ar priemonių, galbūt kažkokių priemonių, kurios padėtų sustiprinti renovacijas visose valstybės narėse? Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Toliau GUE frakcijos vardu ponia Konečna. Ačiū, ministrė. Aš prisijungsiu prie kolegų, sakydama, kad labai gerai, kad jūs e, įtraukėte į savo darbo tarkę energijos e, veiksmingumo paketą ir norėčiau paklausti, kaip konkrečiai dirbsite su šiais dokumentais. Tai yra svarbu, kiek žinau, ir tarybai. Norėčiau sužinoti, ar jūs laikysitės bendro požiūrio į šią problematiką, nes atrodo, kad ETS e, bus prieštaringas dalykas. Turint galvoje Slovakijos, kai kurių kitų šalių poziciją, ar galite pateikti kažkokį grafiką, ką čia darysite? Kai dėl pastangų dalyjimuose e, reglamento, tai net nėra net jokio dalinio požiūrio į suformuotą į šios dalykus. Ar yra kokia nors galimybė užbaigti sėkmingai renkti šios dokumentus ir kaip? Aš taip pat norėčiau paklausti, ar Maltos pirmininkavimo metu vyks trialogai dėl ETS pastangų dalymosi E, reglamentą dėl miškų ir žemės naudojimo. Ar bandysite viską sustarkyti su viskuo kartu? Ar jums atrodo, kad pavyks pasiekti pažangos taryboje šiais klausimais? Ar jūsų manimų išaiškės kažkokia e, tarybos pozicija šiais klausimais? Kaip ten būtų, ačiū Jums už prioritėtų pristatymą, nes šie klausimai yra svarbus, aišku. Taryba dirba kai kuriais klausimais gana seniai ir atrodo, kai kas yra užstrigę, pats laikas yra pajudėti į priekį. Uh, Žaliųjų frakcijos vardu, nas Afodė. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Aš norėčiau uh, E, pakalbėti apie vieną iš jūsų prioritetų, kuris yra susijęs su jūromis. Jūs e, kalbėjote apie e, mėlynąją ekonomiką, sakėte, kad 24-5 balandžio dienomis Valetoje bus organizuotas ir ministrų susitikimas ir jo metu bus kalbama apie šios dalykus. Jūs esate kilęs iš šalies, kur yra prie viduržėmio jūros kaip ir aš. Ir turiu pasakyti, kad viduržėme jūrose situacija yra tragiška. E, kyla problemų e, dėl e, žuvų išteklių, taip pat ir klimato kaitos pasakmes viduržėme jūroje yra akivaizdžios kyla problemų ir dėl cheminių medžiagų taršos, plastiko atliekų E, svetimų rūšių, e, kurios e, patenka į viduržėmio jūrą iš Sueco kanalo. Ir matome, kad klausimų yra daug ir į visus juos reikia atsakymų. Yra dabar ir organizuojamos specialios E, specialų susitikimai su komisaru Vela e, šioms e, temoms aptarti, bet man atrodo, kad kalbant apie viduržėmio jūrą, tikrai pirmininkauti šalis turi uh, E, skirti šiems klausimams daugiau dėmesio. Dėl klimato kaitos jūs kalbėjote apie tai, kad Paryžiaus sustarimas yra trapus, nes ką tik buvo pasirašytas, kad ES turi toliau vaidinti lyderio vaidmenį ir e, dėti pastangas stiprinant ETS e, mechanizmą. Sakote, kad reikia įgyvendinti pastangų dalymosi sprendimą. Tiesiog man kyla klausimas, E, kaip ES sugebės įgyvendinti e, visus užsibrieštus e, tikslus, kad mūsų atmosferos temperatūra nekiltų daugiau nei 2 laipsniai. Manau, kad dedamų pastangų tikrai neužtenka. Dėkuoju. Dėkuoju ir paskutinis pirmojo turo kalbėtoja yra FN atstovę, ponę Darano. Dėkuoju, dėkuoju ir ponė ministrė, jūs kalbėjote apie savo tikslus, apie pirmininkavimo tikslus ir be kitų dalykų jūs norite skatinti veiksmingą da, išteklių naudojimą, mažinant CO2 išmetimus, taip pat norite išlaikyti mūsų ūkį konkurenci, konkurencingai. Du klausimai šiame kontekste. Mūsų tik konkurencingumo užtikrinimo tikslas yra iškeltas kaip vienas iš pagrindinių ES tikslų, bet mes matome, kad mūsų pramonė perkelia savo gamybą į kitas šalis ir, e, ir neužtikrinta jokia socialinė Europos darbuotojų apsauga. Ir antras klausimas, kaip šis konkurencingumas dera su mūsų labai ambicingais kitais tikslais? Ir mes matome, kad konkurencija pasaulyje yra nuožmi ir jie labai dažnai nepaiso aplinkosaugos reikalavimų. Ir e, tai kenkia ir mūsų ūkiui, dėl to, kad mes žinome, kad ne visos šalis laikosi aplinkosaugos reikalavimų. Ir gal Malta savo pirmininkavome metu galėtų skirti ypatingą. Da, de ypatingą dėmesį tam, kad būtų daugiau dėmesio skirta jūrų klausimams ir ATL prekybos sistemai. Ir šiame kontekste ar jums netrodo, kad komisija turėtų bendradarbiauti glaudžiai su tarptautinė jūrų organizacija, kuri yra uh, E, atsakinga už visus šios klausimus. Deja, Maltos pirmininkavimo programoje nėra konkrečių detalių šio klausimu. Ir baigdama, ar galėtume sužinoti, kokia yra Maltos pozicija dėl CO2 išmetimo e, tose e, sektoriuose, kurie, ne, kuriems nėra taikoma ETL sistema, tai yra statybų ir žemės ūkių, ūkio sektoriai. Ir ko galima tikėtis iš e, jūsų iki birželio 2017 metų. Dėkuoju. Pone ministrė, gal dabar galėtumėt atsakyti į užduotus klausimus. Prašau. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti Europos parlamento narius nes jie uždavė tikrai labai daug įdomių klausimų, kurie buvo susijęs su daugybė įvairiausios ryšių, kai kurie klausimai gal ir kartojosi, bet aš pasistengsiu visus atsakyti per trumpą man skirtą laiką. Pasistengsiu atsakyti visus klausimus. Pirmąjį klausimą uždavė Ivo Belet. Kaip ir galime buvo tikėtis, labai klausimų buvo susijęs su ATL e prekybos sistemos dosie. Parlamento nariai kalbėjo apie tai, kad šis klausimas svarstytinės skubos tvarka ir aš galiu jums pasakyti, kad taryba ir toliau tęs diskusijas siekdama užtikrinti, kad būtų susitarta dėl bendro požiūrio kuo skubiau. Kalbėdamas apie mūsų siekius, galiu pasakyti, kad mūsų esame nusteikę ambicingai ir taryba nori užtikrinti, kad Europos sąjunga laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų ir toliau elgtųsi kaip ambicingas ir patikimas partneris dėrybose dėl, tarptautinėse dėrybose dėl klimato kaitos. E, galima būtų ETL sistemą stiprinti įvairiais būdais ir e, apie visi jie bus svarstome taryboje. Jūs teiravotės ir apie padarytą pažangą taryboje. Tai yra labai aktuolus klausimas. Aš norėčiau Jums pranešti, kad mes glaudžiai bendradarbiavome su visomis valstybėmis narėmis tam, kad galima būtų užtikrinti, kad greitai būtų rengiamas šis dosie, su kuriuo dirbama jau maždaug pusantrų ar dviejus metus. Ir mes norėtume kuo E, greičiau, kai tik praktiškai tai bus įmanoma, susitarti dėl šio dokumento. Yra dar nespręstų klausimų ir pagrindiniai iš jų yra tokie. Tai yra e, tarp sektorinio e, korekcijos rodiklio taikymo prevencija, taip pat anglės nutikėjimo reiškinio užkardimas ir uh, ir mažo CO2 kiekio išmetimo ūkio uh, skatinimas. Toliau laivyba. Mes uh, spręsime šios klausimus ir taip pat stengsime pasinaudoti tarptautinių jūrų organizacijų pasiektą uh, pažangą. Dėl aviacijos mes taip pat stebėsime, kas vyksta ne tik Europos Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje, nes šie klausimai tai yra platesni nei Europos Sąjunga, e, yra susiję su tarptautiniais klausimais ir todėl mes manome, kad reikia bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis šiuo klausimu. Ir mes visi žvelgsime komisijos pasiūlymus šiuo klausimu. Kolegė iš Maltos, Mariam Daly, uždavė klausimą apie prisitaikymo prie klimato kaitos ir čia galiu pasakyti, kad mes džiaugiamės, kad Paryžiaus susitarimuose daug dėmesio skiriama adaptacijos pristaikymo veik, veiksmams. Ir mes tikimės, kad tai paskatins platesnės diskusijas ES šiuo klausimu. ES prisitaikymo strategija šiuo metu yra peržiūrima Europos komisijoje ir be abejo mes tikimės, kad ji bus patvirtinta iki 2017 metų antro pusmečio. Deja, na, nors la, galime sakyti, kad mums pasiseks, tai ko gero bus padaryta jau, kai mūsų pirmininkavimas baigsis. Bet mes vis tiek daug dėmesio skirsime prisitaikymo prie klimato klausimams, nes jie yra labai svarbus. Ir taip pat kalbėsime apie ES pristaikymo prie klimato kaitos strategiją, strategiją neformaliame ministrų susitikime, kurį aš jau minėjau. Dar vienas labai svarbus klausimas, kurį uždavė kolegė Dali, yra susijęs su Euro 5 ir Euro 6 standartais. Kaip jau minėjau, Malta pirmininkavimo metu yra pasiruošusi kartu su Europos parlamentu. Labai svarbu yra pabrėžti, kad Europos parlamentas yra labai svarbus darybininkas, ieškoti bendrų sprendimų tam, kad galima būtų susitarti dėl siūlomo reglamento, dėl šių standartų. Pavyzdžiui, privalomas kūro naudojimo matuoklių ir E, ir kito prietaiso, kuris nurodys, kada reikia perinkti pavaras, įvedimas yra labai svarbus. Ir iš esmės mes sutrėme e, dėl šių klausimų ir e, mes esame pasiruošę su naujų įkvepiu pradėti tęsti dėrybas, tam, kad galime būtų kuo skubiau susitarti dėl šio dokumento. Be to yra tam tikrų procedūrinių su teisė kuros procesu susijusių dalykų, kuriuos taip pat reikia įspręsti. Ir mes e, pirmininkavimo metu tvirai apie juos kalbėsime. Toliau. Pone Julie Garlin kalbėjo apie Brexit. Be abejo, aš e, tikėjausi, kad jūs man užduosite klausimą nes e, aš jau minėjau savo žanginė kalboje, kad ES išgyvena šiuo metu labai sudėtingus, e, neramius laikus ir, bre, e, ir didelė dalimi taip yra dėl breksito, kuris sukūrė, sukūrė tam tikrą turbulenciją. Be abejo, tai yra labai sudėtingas klausimas. Labai sunku yra dabar įvertinti, koks bus breksito poveikis Ta bando vertinti daugybę techninių ekspertų Europos Sąjungoje. Bet aš ką tik sužinojau, kad Britanijos e, aukščiausiasis teismas priėmė sprendimą, kad e, prieš e, pradedant dėrybas pirmiausia turės balsuoti Junktinės karalystės, e, e, Junktinės karalystės parlamentas. Tik tuomet, tik po to, kai vyks balsavimas, e, galima bus panaudoti 50 straipsnį. Nes teismas nagrinėjo, kokį vaidmenį gali šiame procese suvaidinti parlamentas ir buvo nuspręsta, kad jis turi palaiminti dėrybų pradžią. Taigi mes stebėjome viską tikrai labai atidžiai. Toliau. Pone Garling taip pat kalbėjo ir apie gamtos direktyvą. Mes iš esmės remiame komisijos pasiūlytą požiūrį ir tikimės, kad netrukus gausime ir veiksmų planą. Kai komisija patvirtins komunikatą šio klausimu, mes jį vertinsime ir nuspręsime, kokiu veiksmu reikėtų imtis toliau. Dar keli žodžiai apie Maltą. Mes labai dažnai labai daug kalbame apie Maltą, įsijaučiame ir daug kalbame ir prieš, prieš pradėdami savo pirmininkavimą mes išklausom nemažai mokymų, kad mes turėtume nepamiršti, kad mes nuo sausio pirmos turime galvoti ne vien apie Maltos aplinkosaugos politiką. Ir e, aš suprantu, kodėl jūs uždavėt klausimą dėl medžioklės e, Maltoje. Aš manau, kad e, tą klausimą galima būtų aptarti vėliau, net ir mes galime su jumis dvišalių pagrindų tą aptarti. Aš tikrai ne, būčiau nusteikęs tą padaryti su jumis, bet aš nemanau, kad. Uh, dabar aš galėčiau leisti Maltos poziciją dėl medžioklės, nusverti tai, ką aš turėčiau sakyti kaip Europos Sąjunga, Sąjungos vardu. Ponas Mazuronis kalbėjo apie energetiką. Energetika be abejo yra susijusi su aplinkosauga ir ponas Valentinas iškėlė šį klausimą. Ir aš suprantu, kad, kodėl jūs apie tai kalbėjote šiame komitete. Tačiau e, jūsų klausim, tai apie ką jūs kalbėjote savo klausime, bus e, aptariama energetikos reikalų taryboje. Ir už tuos klausimus yra atsakingas mano kolega, kuris yra atsakingas už energetiką. Tai yra ta pareigūnas, e, dirbantis ministro pirmininko kabinete. Aš pasižymėjau jūsų klausimą ir aš tą klausimą perduosiu savo kolegai. Ponas Marko Afronte, žaliųjų atstovas iš Italijos. Aš užsidėjau kažkodėl ausinės, kai jisai kalbėjo, nepasintu, kad aš šiaip suprantu itališkai. Ir jūs kalbėjote apie mėgstamiausią maltiečių temą apie jūrų klausimus, nes e, Malta yra viduržymio jūro vidury ir viskas, kas vyksta toje jūroje, yra nepaprastai svarbu mums e, ir mūsų ekonomikai. Kaip aš jau minėjau savo žanginėje kalboje, mes jūrų klausimams skirsime nepaprastai daug e, dėmesio tiek jūrų, tiek e, vandenynų valdymui. Skirsime prioritetinį vaidmenį pirmininkavimo metu. Neformaliame e, aplinkosaugos ministrų susitikime mes kalbėsime apie tai, kaip mūsų aplinkosaugos ir klimato kaitos politika veikia biologinę įvairovę ir jūrų ekosistemų situaciją ir kaip e, šios politikos galėtų taip pat prisidėti prie mūsų augimo politikos. didžiojo septyneto ir G14 14 formate bus kalbama apie jūrų klausimus taip pat ir taip pat mes Maltoje surenksime konferenciją kurioje bus kalbama apie jūrų šiukšlės. Ji įvyks 2017 m. vasarą, prieš tai vykusi konferencija buvo New York'e, o dabar naujoji konferencija vyks e, šią vasarą Valetoje. Valentina Konečna, aš atsiprašau, jei aš neteisingai ištariu jūsų uh, pavardės ir galbūt jums bus nelengva ištarti mūsų pavardės. Aš nenoriu pasakyti, e, e, nes mūsų partijos yra keistokos, aš nenoriu pasakyti, kad jūsų yra keistokos, bet e, tiesiog man sunku yra kai kurias ir ištarti. Bet aš pasistengsiu patoblinti savo tarimą per kelias ateinančius mėnesius. Ir geriau, geriau ištarti jūsų pavardės kitą kartą. Taigi klausimas, kurį uždavė kolegė, buvo, susijusi, e, buvo susijęs su tuo, apie ką kalbėjo kolegė Daly. Kaip aš jau ir sakiau, mes ir toliau daug dėmesio skirsime pastangų dalymosi e, reglamentui. Ir e, šis dosie nėra tas pats, kas yra ATL dokumentai, bet mes tęsime diskusijas, tas patektų pasiūlymų tam, kad galima būtų pasiekti, sustarti dėl bendro požiūrio e, dėl šio labai svarbaus dokumento. Kokia yra dabartinė situacija ir kokia pažanga yra padaryta taryboje? Mes glaudžiai bendradarbiaujame su visomis valstybėmis narėmis tam, kad galėtume pasistumėti rybose pirmiausia dviem klausimais. Tai yra dėl pradžios ir dėl lankstumo. Ir pastangų dalymosi reglamento klausimų mes taip pat stebėsime, e, kokią, kokią pažangą galima bus padaryti mūsų pirmininkavimo metu. Mes taip pat stebėsime e, ir diskusijas Europos parlamente, nes mes matome, kad Europos parlamentas labai domisi šiuo klausimu. Ir mes e, atidžiai stebėsime tai, kas vyksta Europos parlamente. Mes e, savame e, teisėjo saugos institucijoms, e, mūsų institucijos yra savarankiškos ir aš manau, kad ši sistema yra labai demokratiška ir leidžia mums judėti į priekį. Taigi mes svėsime, kas vyksta Europos parlamente. Toliau, ponia Dorando uždavė savo klausimus. Aš jau minėjau, kad kai kurie klausimai kartojosi ir man atrodo, kad aš jūsų klausimą sakiau jau tiesiogiai ir netiesiogiai, sakydamas į ankstesnius klausimus. Dėkoju. Dėkoju ministrui. Dabar suteiksiu dar kartą galimybę kolegoms užduoti klausimų. Ir visų pirma suteiksiu žodį ponui Lyze. Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrui už pastabas. Turiu papildomą klausimą. Ir turėsiu dar vieną klausimą dėl to, ką jūs jau paminėjote. Visų pirma, dėl ET sistemos. Gal galėtumėte daugiau pateikti informacijos? Arba dabar, arba artimiausių metų, e, kaip to pageidavo kolegos. mes prieėmė išvados, kad e, pramonė reikalingi saugikliai dėl e, CO2 nutekėjimo. EPP frakcijos e, vardu ir Europos parlamento vardu prašau atkreipti į tai dėmesį. Neprašau mažinti ambicijų lygmens, bet e, Europos parlamentas yra pateikęs šiuo atžvilgiu labai daug pasiūlymų. Tarp jų yra susiję ir pasiūlymas, e, kuris yra susijęs su aviacijos sektoriumi, kad e, aviacijos sektorius taip pat įneštų savo indėlį į CO2 mažinimą. Prisimti įsipareigojimai į KAO nėra pakankami, mes turėtume dėti papildomas pastangas. Uh, Toliau antras e, dalykas e, - atsparumas e, antibiotikams. Jūs sakote, kad esate atsakingas už šį klausimą. Europos parlamentas didžiaja dauguma priemė sprendimą, kad kalbant apie antibiotikų naudojimą, norime, kad būtų parengta antibiotikų naudojimo mažinimo strategija. Kitaip tariant, norime, kad būtų užsibriežti aiškus tikslai. Ir jeigu, e, e, sakykime, norime sumažinti antibiotikų naudojimą tiek veterinarijos rytyje, tiek e, kalbant apie antibiotikus, kurie yra skirti e, žmonėms, tai reikia tiesiog užsibriežti aiškius e, tikslus. Pirmininkė. Ačiū. Norėčiau priminti kolegoms, kad kiekvienam jūsų yra suteikiama po vieną minutę. E, kitas kalbėtojas yra ponia Bonafe. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau palinkėti visokiojopos e, sėkmės e, pirmininkui, sėkmės su jūsų pristatyta programa, su migracijos, socialinės sanglaudos klausimais ir su tais klausimais, už kuriuos yra atsakingas mūsų komitetas. Jūs jau įvardinote prioritetus yra, aš galiu tik tai pasidžiaugti e, tai, ką jūs e, siūlote dėl žiedinės ekonomikos. Jūs sakote, kad e, taip, reikia apsaugoti aplinką, tačiau e, labai svarbu, kad e, ši šis žydinės ekonomikos paketas atgaivintų ES e, paketą e, situaciją. Jūs e, matote, kad ES pozicija šiuo klausimu yra labai aiški, kad reikalingas pragmatiškas, tačiau ambicingas sprendimas. Ir man atrodo, kad mes turėtumėm siekti šiuo klausimu sustarimo pirmojo svarstymo metu. Turiu pripažinti, kad bendras e, požiūris, e, kurį siūlo pirmininkaujantį šalis, yra geresnis, tačiau yra dar klausimų, kurie yra, pavyzdžiui, susijęs su apskaičiavimo metodologika ir kurie dar yra neišspręsti. E, šis, nuo šio klausimo sprendimo priklauso ES patikimumas ir jeigu mes parengsime gerą teisės aktą, padėsime ir tiems, kurie nori investuoti Ačiū poniai Bonafe. O dabar žodis poniai Maisner. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiamas ministrė, ačiū Jums už Jūsų e, kalbą. Turiu kelis trumpus klausimus, kurie yra e, susiję su jūromis. Jūs jau paminėjote ICAO organizaciją ir um, ETS teisės aktus. Tartutinė jūrų organizacija um, atsiuntė savo atstovus e, į Paryžių, kai buvo pasirašomas e, Paryžiaus susitarimas e, Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Gal reikėtų parengti kažkokias gairės dėl emisijų mažinimo laivybos sektoriui? Ir ar e, ketinama imtis e, kokių nors veiksmų e, šioje srityje? Antrasis klausimas yra susijęs su vandenynų valdymu. Ponas Afronte. E, paminėjo šį klausimą. Malta yra jūrinė valstybė. E, girdėjome, kad buvo organizuotas susitikimas New Yorke ir žinia, kad trumpą mažai domina aplinkosaugos klausimai. Tad norėčiau sužinoti, kaip Malta per tarybą galėtų paveikti Ameriką. Lins. Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrė. Savo įžanginėje kalboje daug kalbėjote apie Paryžiaus susitarimo įgyvendinimą kalbėjote apie ETS ir ESR. Aš pats esu atsakingas už pranešimą dėl LULUCF sektorių. Ir jūs sakėte, kad jūs sieksite pažangos šiuo klausimu pirmininkamo metu. Taigi norėčiau sužinoti, kokia yra dabartinė situacija taryboje. Ketinu pristatyti e, savo pranešimą vasaro mėnesį. Tad e, mane domina e, klausimai kurie yra kontroversiškiausi taryboje. Žinau, kad e, Baltijos valstybių pozicija yra labai e, aiški šių diskusijų metu. Taip pat norėčiau sužinoti, ką apie tai mano e, pietų ES valstybės. Dar norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie siūloma, pateiktą pasiūlymą dėl 280 tonų. Ponas Dans, ačiū pirmininkė. E, džiugu, kad SDG e, taps e, prioritetiniais klausimais Maltos pirmininkamo metu. Norėčiau užduoti keletą klausimų. Visų pirma, palmių aliejus. Visai neseniai Buvo organizuotos e, diskusijos e, dėl netvaraus e, palmių aliejaus e, gaminimo. Visai neseniai buvo parengta ir tarptautinė ataskaita apie viso to pasiekmes aplinkai. Aš norėčiau sužinoti, e, kaip jūs užtikrinsite, kad būtų laikomasi aplinkosaugos e, tikslų ir kad nebūtų kaip nors skatinamas netvarus palmių aliejų gaminimas. Toliau dar vienas toks bendro e, pobūdžio klausimas dėl sustarysios situacijos. Prezidentas e, Trumpas e, pasitrauks iš lyderių pozicijų kovojant už aplinkosaugą ir kaip tą spragą ketina užpildyti Malta kaip pirmininkaujantį šalis. Ponas Eik. Ponas Ek, ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju ministrui už tai, kad jis turėjo laiko atvykti pas mus. GUE NGL frakcijos vardu norėčiau palinkėti Maltai sėkmės pirmininkavimo metu, kai dėl paukščių buveinių direktyvos ir dėl gėdančių paukščių. Maltos saloje mes norėjome apie tai pakalbėti, bet kolegos jau tai e, paminėjo, tačiau todėl aš kalbėsiu apie kitką. Turbūt žinote, kad masinis gyvulių auginimas sukelia ir klimato kaitą, prisėda prie klimato kaitos, o klimato apsauga yra vienas iš jūsų prioritetų. Žemės ūkio e, įtaka klimato kaitai negali būti neigiama daugiau. Turime tinkamai reaguoti per e, Europos žemės ūkio politiką. Tačiau ji iki šiol yra pagrįsta intensyve gyvulininkystė turime siekti e, sumažinti tą intensyvumą. Reikia e, imtis šių dalykų. Na, o kai dėl e, antimikrobinio atsparumo, tai, tai nėra labai populiari tema. Aš raginčiau imtis kažkokios tai pradimos keitimo žemės ūkio politikoje, kad nereikėtų grįžti prie šios temos vėl ir vėl. Pane Šeir Pirik, ačiū pirmininkė. Galiu pasakyti, kad per ateinančius e, šešerius mėnesius būsime patenkinti tuo, ką išdėstė ponas ministras e, Herrera, tačiau vienas klausimas yra ypač svarbus Niderlanduose. Turime azoto direktyvą, nitrato direktyvą. E, nemanau, kad ministras klausosi, ką aš sakiau, tačiau klausimas, kurį noriu iškelti, yra svarbus. Ačiū, ministrė. Klausimas, kurį noriu iškelti, yra labai svarbus Niderlandams - nitrato direktyva. E, kalbant apie gerą dirbožėmio būklę, tai e, reikia paminėti, kad Niderlanduose klimatas kitoks negu Sicilijoje ar Maltoje. Ir dėl e, visokių nuolaidų ir išimčių mes kenčiame. Noriu paprašyti jūsų pirmininkavimo metu dėrėtis dėl nitratų e, direktyvos, kad būtų galima numatyti išlygas 17 metams, kad mažinimo planas e, galėtų padėti mūsų pieno ūkininkams. Konkretus klausimas yra, kokia yra situacija šiuo metu. Tūkstančiai ūkininkų e, tikrai nežino, kas jų laukia. Tai yra svarbus klausimas, kur tikiuosi jūsų pagalbos. Labai ačiū. Ponas Skrilets. Škarlets. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū ministrui, kad įvardino Maltos pirmininkavimo prioritetus. Džiugu, kad e, šiame prioritetų e, sąraše atsidūrė ir žiedinė ekonomika. Norėčiau užduoti du konkrečius klausimus. Malta yra viena iš šalių, kurios e, turi problemų su atliekomis. E, kurios e, yra išpilamos į, į viduržėmio jūromis. Be kita ko, visą tai taip pat yra susiję su e, jūrų šiukšlių klausimų. Norėčiau sužinoti, ar Malta yra pasirengusi pritarti mūsų pasiūlymui dėl maisto atliekų sumažinimo 50 procentų iki 50 metų. Visą tai dera su tuo, ką pasakė Maltos atstovas, kalbėdamas apie tvarius tikslus. Antrasis klausimas yra susijęs su balsavimu, balsavimo, kuris e, vyko e, ryte. Klausimas yra susijęs e, su atliekų hierarchija. Norėčiau sužinoti, ką, kokia yra ministro nuomonė šiuo klausimu, ar tai yra prioritetinis klausimas nes dar kartą kartoju, atliekų hierarchija yra labai aktuolus klausimas Europos parlamentui. Ačiū, ponas Florence. Pone pirmininkė, e, ministrė, sveiki. E, Malta yra 55-oji pirmininkaujantis šalis, e, su kuria susitinkau komitete. Aišku, visi pritars tam, ką jūs planuojate ateinančiam pusmečiu, tačiau mane labiau domina tai, ką galite padaryti, kad priversumėte komisiją galiausiai įdėkti tai, kas jau yra nutarta e, tiek parlamente, tiek taryboje. Mes esame prieėmę sprendimų dėl žiedinės ekonomikos, sprendimai yra geri. Ja, ir jeigu turėtume direktyvų šio klausimu, būtų puiku. Aišku, jeigu įgyvendintume tai, ką jau turime, mums nereikėtų labai daug naujų pasiūlymų. Taigi, ką ketinate daryti, kad šalis įgyvendintų jau primtus nusitarimus. Tiek mano šalis, tiek kitos šalis nieką nenori rodyti pirščiais, pirštais. Nereikia niekur vykti, nei Rumunijoje, nei Bulgarijoje. Norėčiau padrasinti jūs, kad jūs paplekšnotumėte pa, pa, pa, e, komisijai per tam tikrą vietą, kad jie imtųsi daugiau veiksmų šią prasme. Noriu taip pat padrasinti jūs dar vienoje srityje. Didelės šalis yra davusios daug įvairiausių pažadų ir mažai padariusios, tačiau yra buvę mažų šalių, kuriuose padariusios labai daug. Taigi jūs turite puikią galimybę paraginti e, visus įdėkti tuos ar tuos sprendimus. Aš esu šiaip ūkininkas. E, yra įvairių kritikos aspektų susijusių ir, ir žemės ūkių. Tačiau, pavyzdžiui, trašų direktyva buvo priimta dar 91 metais e, Vokietijoje yra duodama į teismą dėl tos direktyvos nevykdymo. Taigi ar negalime pagaliau imtis laikytis taisyklių? Aš norėčiau paraginti Jūs padirbėti ir šioje srityje, ta, laikymos atitikties įgyvenimo srityje. Ačiū toliau, ponas Branen. Aš norėčiau priminti, kas sakė ponas Lincas dėl LUCF e, svarbos, dėl žemės panaudojimo, žemės E, paskirties keitimo, miškinkystės. Licas yra pranešėjas, aš šešėlinis pranešėjas socialistų vardu. Ir e, gali būti, kad Junktinės Rusijos atsitrauks nuo klimato kaitos tikslų trumpui tapos prezidentu. Todėl mums kitiems reikės daryti daugiau kovojant su klimato kaita. O LULUCF tampa dar svarbesnis darbas. E, tiesiog dėl geografinės nelaimės Malta yra Europos pietuose, jūs turite mažiausiai medžių negu bet kur kitur Europoje. Čia ne kritika, čia tiesiog tokia, toks geografinis faktas, tačiau aš raginčiau jūs prinikavimo metu nepamiršti miškininkystės svarbos ir jos vaidmens kovojant su klimato kaita. Galime tai ir per LUCF pasiūlymus, kuriuos pateikė komisija, kuriuos tikimės parlamente pagerinti tai yra ne tik minkiškystė, bet taip pat ir to, ką gaminame iš medienos. Dėl, ypač galima medienos daugiau panaudoti statybų pramoje. Taigi, ką padarytumėte šioje srityje pirmininkavimo metu, kad mediena būtų naudojama daugiau ir daugiau būtų sodinama medžių, tai būtų, aišku, labai sveikintini žingsniai. Ačiū. Paskutinė, pane Ajuzo. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau paminėti pastangų dalymosi direktyvą. Komisija yra numačiusi mažinimo ma, e, ateityje, kai kalbama apie 16, 17, 18 metus kaip referencinius metus. Šiais metais emisijos buvo ir taip mažesnės dėl ekonomikos krizės. Taigi man įdomu, ar tai yra tinkamas požiūris. E, nustatant tikslus 30 metams, galbūt tą tikslą reikėtų dar persvarstyti, kaip dėl kompensacijų, dėl žemės paskirties keitimo ir miškininkystės Tai jeigu turi emisijas, reikia jas apskaityti. Tačiau jeigu emisijos mažinamos, tai, tai mažėja ir tarša, nes CO2 iš metalų tonos mažėja. Tačiau lankstumo mechanizmas yra labiau popierinis, jo praktikoje praktiškai neįmanoma panaudoti. Ką galvojate apie tai daryti praktikoje? Ačiū kolegos ministrė, gavote daug klausimų įvairiausiamis temomis. Prašom, e, prašom atsakyti dabar. Aš pasisengsiu atsakyti jūsų klausimas, bet gal kai kurios klausimus atsakysiu taip, kad jūs nebusite gal visai patenkinti, nes jie bus pernelik bendri dėl Donaldo Trumpo ir dėl jo padarytų pareiškimų. Be abejo, jie pasitrauks iš Paryžiaus susitarimo. JAF buvo labai svarbi žaidėja, kuri labai svariai prisidėjo prie Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo sėkmės ir prie to, kad tas susitarimas įsigaliotų. Aš taip pat prisimenu ir JAF ir Kinijos pareiškimus e, likus metams iki Paryžiaus susitarimo. Tuomet e, dvi šalis, kurios išmeta 43 procentus visų CO2 pareiškė apie prisimtus įsipareigojimus. Ir nepaisant to, kad JAV ketina pasitraukti iš šio proceso, ES turi prisit, tam pasiruošti ir turi prisitaikyti prie besikeičiančių uh, geopolitinių aplinkybių, nes akivaizdu, kad tos aplinkybės keisis dramatiškai ir ES turės e, iš tikrųjų susikaupti ir e, tinkamai tam pasiruošti. Toliau. Ponas Skerlek uždavė klausimą apie da, e, apie atliekų, atliekų dokumentų paketą. Labai svarbus klausimas. Mes pirmininkavimo metu nagrinėsime kelias galimybės susitarti dėl ambicingo požiūrio į šiuos dokumentus. Mes tarybo nagrinėjame įvairias galimybės, įvairius variantus, bet šiuo metu viskas priklauso nuo valstybių narių nes būtent jos, nuo jų dabar priklauso, tai kaip bus nagrinėjamas maisto atliekų klausimas. Ir kai Europos parlamentas išsakys savo nuomonę, mes turėsime ją toliau nagrinėti. Peter Lyze išsakė taip pat kelias pastabas apie tam tikrus gana techninius dokumentų aspektus. Jis norėjo įsigilinti į pasiūlymo detalės. Aš pasižymėjau jūsų pastabas ir galiu pasakyti, kad mes esame pasiruošę toliau tęsti diskusijas dėl šio nepaprastai svarbaus klausimo savo pirmininkavimo metu. Toliau veterinariniai vaistai Mes stengsime sustiprinti tarybos poziciją ir užtikrinti, kad reglamentas būtų vis dėlto ambicingas, plataus užmojo. Toliau duomenų rinkimas ir, ir prisakymas, reagavimas į atsparumą antibiotikams. Mes naudosime galiojant reglamentą, mes išnagrinėsime Europos parlamento pateiktus pakeitimus e, techninių požiūrių tam, kad galima būtų susitarti dėl tarybos e, e, dėrybinių įgaliojimų dėl šio dokumento. Toliau Man atrodo, kad dokumentas yra nagrinėjimas gan teigiamai. Ir šiandien jūs balsuosite dėl parinkto dokumento ir mes e, žinosime, kokia yra jūsų pozicija. Mes be abejo stebėsime e, pažangą taryboje ir dirbsime su valstybėmis narėmis tam, kad būtų pasistumėta dėrybose, įskaitant ir tokiais klausimais, kaip apibrieštis skaičiavimo metodas, skaičiavimo taisyklės ir dėl tikslų. Toliau Kolega visiškai teisingai kalbėjo apie žemės naudojimo paskirties keitimo direktyvos svarbą. Iš tikrųjų, jei mes iš tikrųjų norime pasiekti užsibrieštų tikslų, turime labai rimtai renkti šį dokumentą. Ir tarybai itin rūpės užtikrinti, kad būtų nustatyti de, uh, miškų atželdinimo referenciniai lygiai, nes uh, tai yra labai svarbu. Tai bus svarbus žingsnis šioje srityje. Toliau lankstumas. Taryba dar nesusitarė dėl savo pozicijos, dėl uh, to lankstumo, uh, kuris turėtų būti taikytas pagal LJC uh, direktyvą dėl 280 milijonų tonų nes mes turėsime dar pirmai vertinti, kaip veiks tas lankstų mechanizmas ir kaip veiks pastangų pasidalymas. Tai yra pirmasis kartas, kai Europos Sąjunga kalbės apie kreditus šio klausimu, nors tapsatiniu lygmeniu jau egzistuoja tokie dalykai. Toliau ponas Branin taip pat kalbėjo apie šį dosiją. Aš jam dėkoju už jo susidomėjimą. Nitratai kurį buvo iškelusi kolegė Šerinį Piper. Tas klausimas yra susijęs su Niderlandais ir aš be abejo suprantu jūsų susirūpinimą ir jūsų rinkėjų susirūpinimą šiuo klausimu. Taryba yra pasiruošusi išnagrinėti visas nuomonės, visas analizės, kurios bus mums e, pateiktos bet nitratų direktyvos analizė e, dar nėra peržiūrima, dar nėra nagrinėjama, gal komisija tą ir padarys. Ir tuomet mes ir galėsime tą klausimą nagrinėti tarybos lygmenių. Toliau taip pat buvo pateiktas klausimas ir apie žemės ūkio, ypač intensyvaus ūkininkavimo poveikį gamtai ir šiaip tai, kad tai prisideda prie klimato kaitos dėl išski, gyvūnų išskiriamo, gyvulių išskiriamo metano. Taip, iš tikrųjų, da, žemės ūkis kartais gali būti traktuojamas kaip tam tikras žemės naudojimo būdas ir todėl galima būtų tos klausimus nagrinėti iš LUCF direktyvos po žiūros taško. Aš pasižymėjau tai, ką sakė kolega, vat sėdintis tenais. Jūs sakėt, kad dažnai mes kalbame, bet mažai ką gyvendiname. Bet taip jau yra demokratinėse santvarkose. Ir Europos parlamentas yra savarankiškas savo veikloje ir taryba taip pat yra savarankiška. Jie sudaro valstybės narės, o pirmininkauti šalis veikia tik tai kaip tarpininkas. Taigi mes vykdome demokratinį procesą. Ir nepamirškime ir apie tai, kad demokratinis procesas turi vykti ir 28 nepriklausomose valstybėse narėse viskas užtrunka, bet tokią, tokią kainą reikia sumokėti už demokratiją. Vienas da, išmintingas politikas yra vieną kartą pasakęs, kad demokratija nėra gal pati geriausia valdymo forma, bet tai yra geriausia, kol, geriausias valdymo būdas, kurį mes kol kas iki šiol sugalvojame. Todėl mums reikia apsiginkluoti kantrybę ir nepamiršti apie diplomatiją. Tai kągi aš tikiuosi, kad mes sėkmingai bendradarbiausime per e, e, ateinantį pusmetį. Dėkuoju Jums, ponė ministrė, ir dėkuoju Jums uh, už Jūsų atsakymus. Jūs galite būti tikrai, kad mes su malonumu su Jumis bendradarbiausime. Na ką, galime padėkoti ir paploti ministrui. Na kągi, kolegos, galime baigti šį posėdį, pasimatysime 15 val.